Ladies and gentlemen, ladies and gentlemen, dear colleagues, please, it's possible to sit down. Ponios ir ponai, mielos kolegės, mėly kolegos, prašau atsisėsti, o tie, kas nėra pakvieti, kam nelieka vietos, paprašysiu išeiti iš salės. Noriu pasveikinti komisijos narį Oettingerį, kuris yra nuolatinis mūsų svečias, atsakingas už energetiką. Uh, O šiandien kalbėsime apie naujus projektus, apie tai, kas yra naujo energetikos sektorėje. Ir iš pradžių norėčiau paklausyti, išklausyti komisijos nario. Ketvirtą valandą ateis kitas komisijos narys. Pirmininkas kalba ne mikrofoną. Pone pirmininkė, E, gerbiamas Roili, ponios ir ponai, parlamento nariai. Aš mielai aptarsiu mūsų komisijos darbų programą 2012 metams. Komisija, ir aš tai galiu patikinti jūs, ir toliau Europos energetikos sektoriaus politikai e, skirs daug dėmesio, ši tema mums yra prioritetinė. Manome, kad kaip tik krizės akivaizdoje siekiant padidinti mūsų ekonomikos konkurencingumą, tačiau ir ginant mūsų vartotojų interesus būtina kurti protingą bendrą energetikos politiką, o europietiškasis matmo čia yra itin svarbus. Pirmiausia, Pažiūrėkime, kas e, nuveikta praėjusiais metais. Pirmiausia, dabar priimami svarbus sprendimai dėl tausos energijos vartojimo. Yra pateikti teisėkuros aktai, siūlantys dviejų pakopų struktūrą, numatytos privalomosios e, teisės priemonės Noriu padėkoti parlamentui už paramą. Ačiū visoms partijoms. Galima netgi kitaip pasakyti, kadangi jūs e, mus stimuliuojate, remiate, tokiu būdu palengvinate darbą su taryba, todėl kad tarybos pozicija dažnai išsiskiria. Mums Dar pirmininkaujant Danijai, birželį pavyko susitarti dėl pažangiųjų elektros tinklų. Mes numatėme greitesnės licenzijų išdavimo procedūras, taip pat numatėme bendro finansavimo skirto infrastruktūroms projektus šios projektus įtraukėme į 2014 metų daugiametę e, finansinę perspektyvą. E, numatėme vien, apie 1 milijardo eurų eilutę pagal Connecting Europe programą. Norėdami geriau derinti mūsų politiką, taip pat pateikėme pasiūlymų Ir kartu su taryba ir parlamentu vyksta konstruktyvios dėrybos, kuriuose ieškoma geresnių energijos sektoriaus koordinavimo galimybių. E, taip pat e, energijos gavybos atviroje jūroje klausimui taip pat skiriama dėmesio. Mes atliekame įvairius e, brandolinių jėgainių atsparumo teks, e, testus. Jie jau pradėti. Pirmoji pakopa buvo tyrimai pačiose jėgainėse, o dabar vyksta antroji pakopa. Tai yra e, testai yra vertinami nacionalinių institucijų. Baigiamoji ataskaita bus pateikta kitų metų sausio mėnesį. Tada prasidės kolegų peržiūros etapas. Bus vertinami šie testai ir aš noriu paprašyti nedaryti priešlaikinių išvadų. Noriu pabrėžti, kad šie atsparumo nepalankiausiam sąlygoms testai neturėtų uh, E, priversti kai kurias jėgainės visiškai užsidaryti anksčiau laiko. Kita vertus, jei nustatysime, kad jėgainės nesaugios, jų veikla bus nutraukta, o jei e, bus nustatyta, kad atsparumo testas išlaikytas, tai ir toliau jėgai negalės veikti. Prancūzijos tarpinėje ataskaitoje prieš kiek laiko uh, buvo pabrėžtas poreikis tobulinti esamą sistemą. Taip pat buvo kalbama apie tai, kokiuose srityse reikėtų imtis tam tikrų koregavimų siekiant didesnio saugumo brandolinės energetikos srityje. Pažvelkime dabar į 2012 metus ir komisijos darbų programą. Gruodžio mėnesį paskelbėme, kad bus pateikta, pa, pateiktos energijos gairės 2050 metams. E, Šiuose gairėse bus pristatyti įvairūs scenarijai. Taip pat bus nubrėžiama ilgalaikė perspektyva, bandant atsakyti, kokia turėtų būti energetikos politika iki 2030 metų. Mes nenorime užbėgti niekam už akių. Tiesiog pradedame procesą, kurio esmė palyginti. 2002 metais ES prasidėjo e, bendros aplinkosaugos ir energetikos politikos strategijos įgyvendinamas. Po to e, buvo parengta strategija Europa 2020. Norime remdamiesi įvairiais scenarijais parengti naują programą parlamentui, valstybėms narėms, finansiniams investuotojams, mokslininkams, nevyriausybinėms organizacijoms, visiems e, suinteresuotiesiems. Galbūt ne 2017, o jau 2014 metais e, mums pavyks pasiekti, kad privalomieji tikslai, gairės, draudimai, įsipareigojimai bus suformuluoti ne tik iki 2020 metų, tačiau ir iki 2050 metų. Tikimės pasiekti nedidelio CO2 kiekio energetikos sektoriaus visišką sukūrimą arba visai jokių išlakų neišmetančio sektoriaus sukūrimą. Tai yra mūsų siekis. Be numatytų gairių daug dėmesio skiriama ir energetikos vidaus rinkai. Norime aiškiai įvardinti, kas užkerta kelią bendrai energetikos politikai kurti. Vertiname pirmąjį, antrąjį energetikos e, paketą. Žiūrime, kur galima daugiau dėmesio skirti atsinaujinantiems energijos šaltiniams. Graikijoje dabar būtina imtis tam tikrų reformų, skatinimo reformų, taip pat turime žiūrėti, koks valstybių narių e, vaidmuo turėtų būti. Taip pat nagrinėjame įvairius projektus Šiaurės Afrikoje, e, bandome ieškoti būdų, kaip pajungti saulės energiją. E, taip pat rengiame anglės sugavimo ir saugojimo demonstracinius projektus. Spontaniškai aš prisiminiau ir Vokietijos daromą pažangą šioje srityje. Taip pat norime ILUK kompleksą pabaigti įvertinant pasiekmes ir rezultatus ir bendradarbiavimą kartu su kolege Hilegard bandydami parengti bendrą projektą. Taigi, kaip matote, projektų yra daug ir ateinančiais metais daugelį teisėjų kuros aktų reikės parengti. Taigi, jūs iš mūsų sulauksite daug pasiūlymų, kaip matote, energetikos e, sektoriaus e, ir energetikos politikos darbo tvarkė yra e, tikrai išsami. Aš lauksiu jūsų įnašų į šias diskusijas. Tikiuosi per ateinančias 40 minučių atsakyti jūsų klausimus. Ačiū už suteiktą informaciją. Manau, jau dabar galime pradėti klausimų atsakymų raundą. Pradėkime nuo ponios Del Castillo. Ačiū pirmininkė Noriu paprašyti kalbėti dvi minutės, jei galima. Gracias, prezidente, gracias, komisario. Eh, Gerai, ačiū pirmininkė, ačiū komisijos nariu, kad atvyko jūs pas mus šiandien pasikalbėti apie 12 metų tikslus platesnėme kontekste. Aš norėčiau pasakyti štai, kad nors jau atėjo 11 metų pabaiga ir metai buvo tikrai kupini įvykių ir darbo komisijai ir jūsų kompetencijos ryčiai parengėme daug pranešimų tiek teisėkuros, tiek neteisėkuros pranešimų energetikos srityje. Ir tai buvo svarbu. Na, o kitais metais atrodo, kad jie bus labai aktyvus teisėkuros fronte. Turiu tris pastabas. Nežinau, ar galima e, pasikalbėti ar pankstinti brandolinės saugos pranešimo rengimą. Jis nuotytas 12 metų pabaigai, nors būtų galima galbūt greičiau jį parengti. Antras dalykas yra vidaus rinka ir trečio energetikos paketo perkelimas ir gyvenimas. Tai yra labai svarbus dalykas, nes jeigu to nepadarysime, todėl tuomet negalėsime žengti kito žingsnio. Ir bus uždėlsta e, ne vienoje valstybėje narėje. Ir trečia, atsinaujinti energiją. Ir čia norėčiau pakomentuoti štai ką. Pirmiausia, reikia poveikio vertinimų iš įvairių perspektyvų, kad e, sprendimai, pasiūlymai, gairės, kurie yra rengiami e, atsinaujinančios energijos srityje, būtų uh, atliekami turint visą įmanomą informaciją. Ir antra, norime pasistumėti į priekį ir galbūt teikti pasiūlymus atsinaujančių šaltinių srityje. Ir pagal sutarties 123 straipsnį, aišku, už tai yra atsakingos valstybės narės. Tačiau energetikos paketas numato įvairias nuostatas įvairiams šalims ir jeigu kalbėsime apie brandolinės energijos e, vaidmenį ar atsinaujančių šaltinių vaidmenį, tai tarp valstybių narių yra daug skirtumų. Aišku, kad energijos tiekimo būdai yra valstybių narių e, rankose, e, tačiau reikia koordinacijos, kad tai veiktų tinkamai. Ačiū, ponė Madurel. Ačiū, pirmininkė. Dėkoju komisarui už apsilankymą komitete ir pateiktą informaciją apie kitų metų planus. jo atsakomybės srityje. Kolegė Kastilijo jau pasakė, kad pastarysis metais daug dirbame plėtodami e, bendrijos energetikos politiką. Tačiau mano frakcija atrodo, kad yra e, ką patobulinti, galime siekti daugiau. Mm, tai štai keletas dalykų, į kuriuos norėčiau išgirsti jūsų reakciją. Kaip žinote, mūsų frakcija visada gina privalomų tikslų energetikos srityje nustatymą. Turime tikslą iki 20 metų sumažinti 20 e, procentų CO2 išmetalus ir manome, kad tai galima padaryti didinant e, dabartinių pastatų energetinį veiksmingumą. Mes manome, kad komisija turėtų pateikti pasiūlymą skirtą būtent šiam tikslui, kad tai būtų privalomi tikslai gerinant pastatų e, e, energetinį naudingumą. Mums atrodo, kad šiai naujai atsinaujančių šaltinių strategijai reikia taip pat privalomų tikslų iki 2030 metų. Ir tai sukurtų stabilius pagrindus šiai energijai gaminti. Trečia, norėčiau iškelti klausimą, kurį analizavome komitete Tačiau pastaruoju metu išleidome iš akių, tai yra elektromobiliai. Mano frakcija tikėsi, kad Europos judumo fokuso grupė, kuri yra sukurta komisijoje, galėtų pateikti pasiūlymų dėl elektromobilių standartizavimo. Norėčiau išgirsti, kokių planų jūs turite komisijoje šiuo aspektu. E, na, aš papasakau, ko, ko tikisi mano frakcija. Galbūt pabaigai galėčiau paklausti jūsų, kokios jūsų yra svajonės. Kokie jūsų nuomonė būtų idealus scenarijai energetikos srityje ir mokslinių tyrimų srityje, žvelgiant į 20-osius metus. Socialistai ir demokratai mano, kad reikia pasinaudoti kaip galima daugiau mūsų mokslininkų potencialu siekiant e, šio tikslo, kad sukurtume konkurencingą, mažai CO2 išmetančią ekonomiką. Na, aišku, jūsų laukia daug darbo ir, aišku, mūsų frakcija jūs e, stengsis remti. Pone kolegė, jūs tikriausiai norite sukurti rojų žemėje, ar ne? Pone Holis. Ačiū komisarė, kad atėjote pas mus šią popietę. Noriu užduoti keturis konkrečius klausimus. Visų pirma, dėl energijos vartojimo efektyvumo direktyvos. Sakėte, valstybės narės nenorėjo to, nes priemonės numatytos. Panašu, kad taryboje dabar vyksta diskusijos, dabar kai jau valstybės narės mato, kokie yra pasiūlymai iš komisijos, yra tokių galbūt minčių, kad valstybės narės minėtų daugiau lankstumo ir galbūt vis tik tai jos norėtų privalomų tikslų ir daugiau lankstumo priemonėse. Tai ar komisijai tiktų toks variantas, jeigu dėrybose jis susiformuotų? Antra, jūs kalbėjote kalbėjote apie energijos pasaulio planus, remėlapius 2020-2030 metams Europai, ar taip pat tai būtų ir energijos vartojimo efektyvumo tikslai 2030 metams Europai, nes pramonė nori žinoti, koks bus kelias. Ir dabar yra tarsi tokia siena ties 2020 metais ir toliau lyg ir nebeaišku, o iš tikrųjų darbo vietoms, ypač energijos naujų išteklių srityje būtų būtų labai svarbu žinoti, kas bus toliau. Ir taip pat dėl um, koordinavimo, kalbant apie energiją, atsinaujančią energijos šaltinių sistemas, tai būtų svarbu žinoti, kas bus daroma toliau. Ir dar um, apytikriai skaičiai minimi, tačiau mane neramina tai, kad um, jau komisija prieš daug mėnesių turėjo pateikti tikslesnius skaičius. Taigi, ar galite patvirtinti, kad jūs jau artimiausių metų pateiksite konkrečius veiksnius, konkrečius skaičius dėl konkrečių pašarų? Ir taip pat dėl brando, branduolinių jėgainių atsparumo e, testų bandymų. Ar jūs logistiškai pažvelgsite ir viską, ar jūs atsižvelgsite į tokius dalykus, kaip kad, pavyzdžiui, klimato kaita ir klimato kaitos poveikis pavyzdžiui, e, kad formuojasi atšiauresnis klimatas, e, įvairių kataklizmų matoma daugiau ir, ir potvinių ir taip toliau. Ar bus į tai atsižvelgta? Much, Ms. Ford. Ačiū, ponė Ford. Um, Ačiū, komisarė. Trumpai apie um, saugos taisyklės naftos gavybai atviroje jūroje. Aš taip suprantu, kad jūs norite užtikrinti, jog visa naftos gavyba atviroje jūroje būtų kaip galima saugesnė visose Europos vandenyse. Ir bent jau šis komitetas e, to siekia, kai balsavo dėl savos iniciatyvos pranešimo. Tačiau e, mus neramina um, dabar jūsų reglamentas, kad kai kuriais aspektais siūlomas teisės teisės aktas, uh, galbūt nenumatys tokių griežtų saugos reikalavimų, kaip kad dabar egzistuoja kai kuriuose valstybėse narise, kurios jau turi pakankamai brandžius saugos mechanizmus. Ir gali būti taip, kad su ta direktyva iš tikrųjų mes sukursime daugiau teisinio neiškumo, kad gali būti dabartiniai teisės aktai anuliuojami ir po to bus neaišku, kokia ta tvarka, kurios turi laikytis tiek reguliuojančios institucijos, tiek operatoriai. Mm, tikrai negalvoju, komisarė, kad jūs to siektumėt e, su tuo reglamentu, tai tiesiog noriu paklausti, ką mes galėtumėm padaryti kartu, parlamentas ir komisija, kad e, užtikrintumėm maksimalų taisyklių suvienodinimą, harmonizavimą tik tai ten, kur tai yra reikalinga, o ten, kur kai kurios valstybės narės turi griežtesnės saugos priemonės, kad būtų palikta ta jų tvarka, kokia galioja dabar. Uh, Tai aš taip suprantu, kad jūs su tuo e, taisyklių suvienodinimu siekite to suvienodinimo tik tai ten, kur reikia, bet nesiekite taisyklių sušvelnimo ten, kur to nereikia. Klarska Babinska. Dziękuję bardzo. Labai ačiū. Į Šiaip kol kas e, frakcijų vardu kalbėjo tik moterys. E, tai įdomus reiškinys. Galima pagalvoti, kad įmonės valdo tik vyrai, o energijos politiką koordinuoja moterys. Tačiau čia tik tai šiaip pastaba. Kolegė kalbėjo apie privalomų tikslų nustatymą, kad būtų galima sukurti tokį nuolatinį planą. Aš manau, kad būtų galima parengti įvairius scenarijus kitais metais ir supažindinti su įvairiais tikslais. Jo labiau, kad esama daug netikrumo e, dabartinės ekonomikos krizės akivaizdoje, todėl kad yra daug sviravimų, net aplinkosaugos standartai kartais priklauso nuo visos situacijos pasaulyje. Todėl aš labai remiu jūsų ketinimą pristatyti planą su skirtingais scenarijais. Dabar klausimas. Šiais metais, e, kalbėdamas apie nuveiktus darbus, jūs kalbėjote apie teisės aktų įgyvendinimą. Pabrėžėte, kad reikia įgyvendinti jau esamus teisės aktus, tame tarpe ir trečiąjį energetikos teisės aktų paketą. Uh, Jūs kalbėjote apie tai, kad daugiau dėmesio skirsite energetikos bendrosios rinkos kūrimui. Noriu paklausti konkrečiai apie teisės aktų įgyvendinimą. Gal galite tarti keletą žodžių apie skirtingas valstybės narės, kaip jos perkelia trečiojo teisės aktų paketo nuostatas, nes žiniasklaidoje aiškumo nėra. Pavyzdžiui, e, ponia Merkel, kalbėdama apie Nord Stream atidarimą, kalbėjo apie tai, kad iš jūsų tikėjosi tam tikro lankstumo tų šalių atžvilgių, kurios nepalankiai vertina trečiojo energetikos teisės aktų paketą. Rusijos žiniasklaidoje buvo parašyta, kad Merkel kalbėjo apie tai, kad trečiąjį paketą reikėtų keisti. Norėčiau sužinoti, koks jūsų požiūris e, vertinant šiuos du klausimus. Labadiena, ponia komisarė. Aš, aš prisijungsiu prie moterų ir būsiu pirmasis vyras pasisakęs šiandien. Aš suprantu, kad genetiškai vyrai galbūt yra silpnesni, jie anksčiau miršta, bet šiame komitete jie sudaro gana stiprias pajėgas. Na ir aišku, noriu išreikšti savo pagarbą ir susižvėjimą mūsų moterimis kolegomis. Kaip ten bebūtų, turiu gana svarbų klausimą komisijos nariui. Pastebėjome Europoje vykstančius pokyčius, būtent energetikos sektoriaus struktūroje. Kai kurie tų pokyčių yra didžiausi per pastarosius šimtą metų. Ir todėl perdavimo tinklas tampa vis svarbesnis ir svarbesnis, ypač atsižvelgiant į e, išteklių pasiskirstimą pagal geografinės vietovės ir panašiai. Tai yra labai svarbu, suprantant, kad naujoji technologija tampa vis svarbesnė. Norėjau paklausti, ką Jūs manote apie laiko grafiką ir technologijų procesų koordinavimą, jų plėtojimą ir jų plėtojimo koordinavimą. <clears throat> Nes e, jeigu skirtingi tinklai bus plėtojami pagal skirtingus grafikus, tuomet nebūtinai patys sėkmingiausi bus patys E, vadovaujantis tinklai. Ko gero atvirkščiai, todėl norėjau paklausti, ką Jūs manote apie kitus metus, e, ką planuojate koordinacijos srityje. Nes šiuo metu energetikos struktūrą apsprendžia pačios valstybės narės. Teatras Fraudas pasakė, kad kiekvienas uh, žmogus yra šiek tiek, e, turi šiek tiek ir vyriško, ir moteriško elemento. Tai dabar aš pasisakysiu pasiremdama savo to moteriško elementu. Gal Euh, Gerbiamas komisarė, jūs kalbėjote apie kelio gairių planą 2030 ir 2050 metams. Aš norėčiau jūsų pasitraukti dėl 2020 metų, taigi kada mes turėsime tą CO2 išlakų visą mažnymo planą. Mes turime aštuonerius metus jam įgyvendinti. Panašu, kad mes smarkiai atsiliekame ir tikriausiai situacija nepasitaisys. Žiūriu, kiek yra šiluminių elektrinių, dujomis kūrenamų ir taip toliau ir visur, taip pat ir jūsų šalyje, Vokietijoje, kokia situacija. Taigi, mano pirmas klausimas. 2020 metais kokia bus situacija, kokią jūs pristatysite dėl CO2 išlakų. Dabar dėl rusiškų dujų ir mūsų priklausomybės nuo rusiškų dujų. Tai mano antrasis klausimas. Ar čia kokios pažangos šio klausimu siekiama, kokia situacija? Trečias klausimas dėl brandolinės energetikos. Jūs kalbėjote apie jėgainių atsparumo bandymus. Kalbėdamas šio klausimu, pasakėte, kad po tų bandymų nei jėgainės nebus uždaromos, nei e, kažkokių tai išvadų bus daroma dėl jų kokybės. Taigi iš viso kokių pasiekmių turės tada tie e, atsparumo išbandymai. Pana Šimanski. Komisarė, turiu pripažinti, labai vertinu jūsų nuolat rodomą paramą e, energetikos politikai. Jūs labai gerbiu jūsų nešališkumą, ypač kai eina kalba apie nacionalinius energetinius sustarimus, netgi sudaromus stambiausių ES valstybių narių. Tačiau manau, kad vis tik tai atėjo toks momentas, kai reikia tiesą pripažinti komisijoje ir aš čia kalbėčiau apie tą faktą, kad uh, Rusijos federacija vykdo atitinkamą kampaniją ir ypač dujų monopolistas Gazpromas vykdo kampaniją, kad sunaikintų trečiąjį energetikos paketą, bent jau pagrindinės taisyklės ir principus, kurie sudėti į tą paketą. Todėl aš noriu paklausti, ar galite padaryti kokį tvirtą pareiškimą šiame komitete, kad ginsite trečiąjį energijos paketą nuo bet kokių tokių pasiūlymų iš Rusijos pusės, ar iš Vokietijos politikų pusės, ar iš prancūzų politikų pusės. Ir antra, ar galite atmesti galimybę, kad susidarys tokia situacija, jog Soul Stream nepateks į tą paketą? artimiausioje ateityje. O kolegin Hipner. Hipner. E, dziękuję bardzo. Labai ačiū. Sveikinu ponį komisijos narį atvykus į mūsų posėdį. Noriu mm, tarti keletą žodžių apie e, atsinaujinančių šaltinių energijos dalį, energijos rušių derinyje ir apie jūsų minėtą planą. Ar jūs įtraukite į tą planą skalūnų dujų gavybą? Ar matote, kad e, šios dujos galėtų tapti alternatyvą dujoms tiekiamoms iš Rusijos? Kitas klausimas dėl um, efektyvaus energijos vartojimo. Ar manote, kad nereikėtų numatyti kažkokius kitus mokesčius ir kaip jūs ketinate apmokestinti arba nustatyti kainą už energiją, jei energija gaminama ar išgaunama e, vienoje šalyje, e, gamintojas yra vienas, operatorius kitas, o galutinis vartotojas dar kitas. Ar reikės atsiskaityti kažkaip e, šalims tarpusavyje, ar kokį jūs turite planą, kaip vertinate šią situaciją? Ponas Bensonas, ačiū, ponė pirmininkė. Kalbėsiu apie energetikos efektyvumo direktyvą. Kiek žinau, taryba nenoriu privalomų tikslų. Kaip, manau, 26 ministrai prieštaravo tam, o vienas ministras e, buvo už juos. E, jūs dirbate, e, priva siūlote privalomas priemonės, e, o parlamento dauguma nenori privalomų e, priemonių. Taigi, kokiu būdu pasiekti 20 procentų energijos taupimo tikslą? Gerai, ir aš norėčiau pateikti du, tris trumpučius klausimus. Pirmiausia, Mes tikrai manome, kad reikia investuoti į e, jėgainės. Ir mano šalyje yra taip, kad kai kurie e, investuotojai nenori investuoti į elektrinės todėl, kad jie jau investavo į kitą tas elektrinės arba jėgainės ir pagal e, tą e, trečiąjį energetikos teisės aktų paketą jie nebegali investuoti į kitas elektrinės. Ar, ar, ar tai iš tikrųjų numato trečiasis paketas? Dar vienas klausimas - atsinaujinančių šaltinių energija. E, ar nereikėtų jūs tiksliau pasakius kalbėjot apie bendrą koordinavimą, tačiau ką tai reiškia? Ar tai yra skatinimo sistemos, kurios yra dabar naudojamos valstybėse narėse, ar jos turėtų būti keičiamos kažkokia bendra ES programa? Trečia. Kaip jūs vertinate sprendimų energetikos politikos rytyje poveikį bendrai ES pramoniai? Mes neseniai kalbėjome apie tai, kad e, labai kritikuojama tai, kad yra e, susidaro, tiksliau pasakius, labai e, dideli energijos sąnaudų kaštai. Ar nėra taip, kad e, energetikos politiką mes apkrauname savo įmonės papildomais mokesčiais? Čia kalbu net, ne tik apie CO2 išlagų mažinimą, tačiau ir apie kitus dalykus. Daugiau klausimų neturiu, daugiau ir niekas neteina man į galvą, dabar žodis komisijos nariui. Pone pirmininkė, atsakysiu į paskutinį klausimą pirmiausia. Panagrinėję 2011 m. lapkričio mėnesio situaciją, matysime, kad jei bus gerai, tai e, stagnacija yra optimistinis planas, e, recesija yra pesimistinis planas visai Europos Sąjungai. Kitais metais jokio ekonomikos augimo nenusimato. Mažiausiai 10 valstybių narių ekonomika susitrauks. O tos, kurios bus, e, kurios lydės sėkmė, tai tos valstybės gal sugebės balansuoti ties nuliu. Todėl energetikos klausimai taps vis svarbesniais ir jautresniais. Italija, Vokietija, Belgija, Čekija yra tos šalis, kuriuose energijos kaina vaidina daug svarbesnį vaidmenį nei e, darbo e, vietų kūrimas. Jei aliuminio, plieno, vario, popieriaus, maisto pramonės, chemijos medžiagų e, sektoriuose e, turės būti derinami šių sektorių tikslai su energijos sektoriaus tikslais, energijos politikos tikslais. Todėl reikia labai aiškiai atsakyti į klausimą, kuriuose sektoriuose energijos politika išstums darbo vietas, o kuriuose sektoriuose dėl energijos politikos bus sukurta daugiau darbo vietų? Į tai turėtume atsakyti. E, aš nekalbėjau apie tai, kad dabar bus uždarytos e, elektrinės. Aš sakiau, pabrėžiau, kad atsparumo nepalaukiausiams sąlygoms testai uh, nebus tokie testai, po kurių automatiškai visoms jėgainėms bus e, suteiktas kažkoks kokybės e, sertifikatas. Arba e, nebus taip, kad po testų bus visos jėgainės uždarytos. Tačiau testai mums padės nuspręsti, kokie žingsniai yra prasmingi, uh, kur galima taupyti, kur galima tobulinti. Manau, kad tokie apmąstymai po šių testų bus įmanomi. Panašu, kad e, anksčiau nei kitų metų kovas ar balandis jokios ataskaitos nesulauksime, todėl, kad vyksta keliomis pakopomis šie e, testai. Pirmiausia, e, vidiniai testai, antras valstybių narių patikra valstybėms narėms duota laiko iki gruodžio 31 dienos. Tada komisija sulauks valstybių narių uh, atsakymų. Tada sausio mėnesį prasidės kolegų peržiūra. Galbūt Austrijos kolega ar Prancūzijos kolega turės, Prancūzijos kolega tirs Austrijos situaciją, o Suomis tirs Slovenijos situaciją. Ir šiems kolegoms reikės vėlgi aštuonių, galbūt dešimties savaičių. Todėl tikrai nepanašu, kad ataskaitos apie testus sulauksime anksčiau nei balandžio mėnesį. Tačiau saugumas čia yra svarbiausias. Paraleliai mes rengiame pasiūlymą, kuris apima materialius pasiūlymus susijusius su brandolinio saugumo didinimu. Taryba paprašė ne 2014 metais, o jau dabar atnaujinti branduolinio saugumo direktyvą. Tikimės, kad 2012 metais pateiksime konkretų pasiūlymą. Trečiasis vidaus rinkos teisės aktų paketas. Praėjusiais metais ir 2011 metų pirmą pusmetį konsultavomės su valstybėms narėms, joms teikėme konsultacijas. Taip pat pradėjome keletą sutarties pažeidimo procedūrų. 17 valstybių narių dėlse įgyvendinti kai kuriuos teisės aktus. Tai yra mūsų pats griežčiausias ginklas. Mes kreipiamės į teismą. Kai kurios valstybės narės įsipareigojo savanoriškai e, perkelti e, teisės aktų paketo reikalavimus į savo teisyną. Kitas reikia priversti. Dėl Nord Streamo pre, primini, prezidentui Medvedevui buvo pasakyta, jei Europos Sąjungos teisės aktų jūs nesuprasite, tai juos gal reikės keisti. Tačiau aš susidariau tokį įspūdį, kad mūsų uh, trečiojo teisės aktų paketo reikalavimai yra suprantami. Gazpromas tikrai puikiai viską supranta, tačiau yra dalykų, kurie yra nenorimi. Rusija nori tapti um, dujų gavėjų, operatorių, tinklų perdavimo struktūrų savininkais. Taigi nuo iki visą spektrą yra norima valdyti. Tikrai apie tai buvo galima diskutuoti 2009 metais, tačiau parlamentas ir taryba nusprendė, kad reikės atsijėti gamybą, pardavimą ir perdavimą. Ir šių reikalavimų laikosi visi ES įmonės ta, ir trečiosios šalis. Aš nematau čia jokios problemos. Mes gauname dujas iš Norvegijos, o parduoda kiti operatoriai pas mus šias dujas. Alžyras, pavyzdžiui, taip pat paklūsta šiems teisės aktams. Tuo tarpu rusai nenori priimti tokios realybės ir spaudimas sukuria kitą spaudimą. Manau, kad Rusijos partneriai tai suprato ir tai pripažįsta. Mes dirbame šioje srityje nepriklausomai nuo to, ką Vokietijos kanclerė sako. Manau, kad tikrai negalime keisti trečiojo teisės aktų paketo. Jei tai padaryti ir reikėtų, tai reikės pirmiausia komisijos pasiūlymo, kurio dar nėra, reikės ir parlamento sprendimo, kurio jūs tikriausiai visai neketinate priimti. Taigi visi koziriai mūsų rankose. Dėl South Stream. Kol kas vyksta uh, tik planavimo darbai. Aš pastebėjo, kad daugelis valstybių narių, tačiau ir dalis e, vyriausybių, kurių politinių partijų nariai sėdi ir čia, e, pagidauja tokio dujotekio. Tačiau tai nereiškia, kad darbai šioje srityje bus lengvesni. Nėra dar jokių prašymų pateikta, nėra jokio prašymo dėl išimties dėl e, išimčių taikymo trečiajam teisės aktų paketui. Todėl tas pietų dujotekis e, kol kas nėra labai realus. Kai pasieksime tą brandos laipsnį, kai visos besiribojančios valstybės narės e, informuos jūs ir kaip parlamentas bus informuotas apie e, mūsų sprendimus. Tuomet bus galima imtis konkrečių žingsnių. Tačiau planavimo fazėje galiu pastebėti, kad yra ir Europos Sąjungos dujininkų. Vokiečiai, pavyzdžiui, ir prancūzai GDF nori dalyvauti darbuose. Dėl skalūnų dujų mūsų pozicija yra aiški. Jei valstybė narė pageidauja demonstracinio projekto, Ir jei valstybės narės laikosi ES, valstybė, ES ir savo valstybės aplinkosauginių standartų, mes tikrai neprieštaraujame tam. Ir dabar Lenkijoje kaip tik e, vykdomi tyriamieji darbai. Manau, kad skalūnų dujos niekada nepakeis įprastųjų dujų, gamtinių dujų. Tačiau uh, E, jos gali tapti puikiu papildymu gamtinėms dujoms, mažinant e, priklausomybę. Dėl Horizon 2020 ir tyrimo. Aš e, bendradarbiauju su kolegė ir esu atsakingas už tai, kad visos projekto, visi projektai būtų įgyvendinti. visi tyrimai 8 milijardai eurų iki 2012-2013 metų bus skirti ITER metų planas yra finansuojamas e, Amerikiečiai kartais stebisi, kad Europa neturi pinigų ir juos stebina tai, kad vis dėlto kai kuriems projektams finansavimas tebeskiriamas, tame tarpe ir ITER projektui. 80 milijardų skirta tyrimams. Aš tikiuosi, kad 10-20 procentų šios dalies bus skirta tyrimams energetikos srityje. Atsižvelgdamas į tai, kokių rezultatų sulauksime, galėsiu kitais metais Jums pasakyti, kokios rytys bus prioritetinės 2015 metams. Taip pat buvo pateiktas klausimas dėl e, naftos ir dujų gavybos atviroje jūroje. Mes tikrai nenorime e, numatyti aukščiausių saugos standartų. Mes numatome minimalius saugos standartus. Jungtinė karalystė um, numačiasi labai puikius saugos standartus, tačiau Norvegija, pavyzdžiui, įvedusi dar 2-3 e, griežtesnius standartus. Čia vėlgi svarbu keistis pažangiaja patirtimi. Svarbu, kad viduržėmio jūroje, juodojoje jūroje da, vykdomi darbai laikantis daug švelnesnių standartų. Mes tikrai nedraudžiame valstybėms narėms numatyti griežtesnių standartų. Pirmieji pokalbiai Londone su um, naftos gamintojais uh, susidarė toks įspūdis, kad rūpinamasi arba sunerimta dėl to, kad ES bando kištis. Tačiau tai yra reikalinga. Dėl branduolinio saugumo, branduolinių jėgainių saugumo. Vėl vykime į Londoną. Londone puikiai suprantama, koks turėtų būti saugumas, tačiau nėra pasirengta skaidriai bendradarbiauti. Aš tikiuosi, kad Junktinės karalystės vyriausybė pritars labai griežtiems standartams, kuriuos numato ES. Ai, liuk tema. Mes darome poveikio vertinimą ir teiksime e, teisėkuros pasiūlymą. E, Bendradarbiavime su kolegomis e, ir manau, kad daug sprendimų bus priimta kitais metais. Dėl tinklų infrastruktūros ir laiko grafikų pirmiausia reikalingas standartizavimas. E, pažangiesiems elektros tinklams reikia sukurti konkrečias sąlygas. Taip pat reikia prisiminti, kad yra e, didieji ES regionai - Airija, Junktinė karalystė, ES pietus, ES šiaurė, e, Vokietija, Niderlandai, Belgija, partneriai Norvegai. Ir matydami šią visumą, turime atitinkamai konsultuotis, kad viskas vyktų koordinuotai ir suderintai. Dėl transporto priemonių koordinavimo ir mokesčių sistemo reikia suderinti uh, įvairius energijos gamintojų reikalavimus, numatyti e, tam tikros sąlygas bankams ir taip toliau. Jei kalbame apie naujų infrastruktūros tinklų kūrimą, turime galvoti ir apie saugumą. E, tad Ir tai, aišku, priklauso, nuo, nuo šių faktorių priklauso ir energijos kaina. Tačiau kartais į tą kainą yra įtraukti ir visai nereikalingi faktoriai. Todėl ta ap, energija, kurią galima apmokėti, kurią galima sauliaisti, e, taip pat turi tapti tema. Kalbant apie CO2 išlakas ir 20 procentų tikslą, mes manome, kad valstybės narės laikosi savo darbų grafiko. Tačiau, gal makabriškai pasakysiu, tačiau, jei kitais metais CO2 tikslai bus viršyti, galbūt tai atsitiks dėl krizės. Jei, pavyzdžiui, nebus dirbama todėl, kad nėra darbo, tai taip gali ir įvykti. Todėl CO2 mažinimo tikslus turime vertinti kaip inovacijas. Ir puikiai suvokiame tai, kad e, ene, ekonomikai suklestėjus labai lengva tų tikslų siekti. Dėl privalomųjų tikslų po 2020 metų. Aš manau, kad tokie privalomieji tikslai yra įmanomi, tačiau jie nėra privalomi arba nebūtini. Aš manau, kad galima kartu aptarti šį planą. Manau, kad energetikos sektorius turėtų užsibriežti savo didesnius tikslus Jei 2050 metais norėtume sukurti niekiek CO2 neišmetantį sektorių, tai jau 2020 metais turime taip pat numatyti kiek griežtesnius tikslus. Kalbant apie atsinaujinančių šaltinių energijos dalį energijos rūšių derinyje, 10 procentų transportą numatyta, 20 procentų elektros energijoje. Kalbant apie transportą, daug dėmesio yra skiriama biodegalams, tačiau manęs pirmos kartos biodegalai neįtikina. Kol neparengsime antrosios kartos biodegalų um, programos, aš tikrai nemanau, kad įmanoma numatyti griežtesnius tikslus benzinui arba biodegalams. Aš palaukčiau, kol technologijos bus tokios, kad galės užtikrinti pakankamą tvarumą biodegalų srityje. Kalbant apie energijos dalį 20 procentų Daugelis valstybių narių pritarė e, šiems tikslams. Danija netgi norėjo 40 procentų, pavyzdžiui. E, būta valstybių, kurios e, pasirinko 30 procentų tikslą arba 15 procentų tikslą. Nuostabu. Gal galima tartis ir 40, dėl 45 procentų dalies visame derinyje. Tačiau turime remtis Lisabonos sutarties reikalavimu, kuris numato, kad 27 valstybės narės turi duoti savo pritarimą. Mes čia negalime kalbėti apie e, valstybių narių daugumą. Reikalingas visų 27 valstybių pritarimas. Iš karto galime išbraukti dvi didelės valstybės narės. 45 procentai e, atsinaujinančių energijos šaltinių visame derinyje. Lenkija, kur 90 procentų visos energijos gaunama iš anglies elektrinių. Ar galite įsivaizduoti, kad e, Lenkija ims ir įsipareigos e, laikytis didesnių tikslų? Manau, kad ne. Aš norėčiau paskatinti nebeturėti jokių iliuzijų. Antra, Prancūzija 76 procentai e, visos energijos gaunama iš brandolinių jėgainių. Aišku, gal žaliųjų politikų pastangos padės pasiekti kažkokiu tikslu, tačiau Sarkozy tikriausiai jiems nepritars. mes tikrai pasisakome už prisimtų įsipareigojimų laikymasi, tačiau ta didesnė dalis, e, didesni įsipareigojimai turbūt neįmanomi. Dėl efektyvaus energijos vartojimo. Kolegė Benson ir kitiems kolegams noriu pasakyti, kad 20 procentų privalomosius tikslus turėtume numatyti. Aš apie tai nekartą kalbėjau taryboje ir rytoj 10 val. ši tema vėl bus aptarta. Taryba, didžioji dalis tarybos delegacijų atmetė šį planą, galbūt išskyrus Daniją. Visos kitos atmetė. Taigi, mūsų norai kartais gali atsimušti ir į sieną. Štai kodėl buvo sukurta dviejų etapų programa. Ta, tas antras etapas numatytas tuo met, jei pirmas etapas neveiks. Tačiau aš noriu išvengti bet kokio placebo efekto. Todėl reikalingos griežtesnės uh, kontrolės reikalingas 1,5 procentų vienai įmoniai tikslas, o 3 procentų tikslas viešiesiems, viešųjų institucijų pastatams. Daug kas sako, kad pageidauja daugiau lankstumo. Aš tikrai pasirengęs reaguoti lankščiai, tačiau vis dėlto 20 procentų tikslas turi būti privalomas. Na, o jei nenorime jokių privalomų tikslų, jei nenorime jokių privalomų priemonių, tai yra tik tai poza viskas. Parlamente nuomonės gali įsiskirti. Tačiau mes turėtume ir gebėti susitarti. Ir tai, kas vyksta um, sekmadienio ministrų pasisakymuose. Dažnai kalbame apie tuos vaisius, kuriuos labai lengva pasiekti. Energija yra pigiausias energijos šaltinis, tačiau nuo pirmadienio iki penktadienio tos kalbos pasikeičia. Jei panagrinėsite situaciją mokyklose, valstybių institucijų pastatuose ir taip toliau. Šią sekmadienį yra kalbama apie tai, kad e, yra pasi, e, pasirengta taupyti, naudoti CO2 sugavimo ir e, saugojimo technologijas. Savaitgalį daug kas yra pigiau. Mes turime atsakyti savo į klausimą, ar mūsų vaikai taip pat galės siekti tų žemai kabančių vaisių. O kalbant apie politiką, daug kas kalba apie tai, kad nėra pakankamo finansavimo. Taip pat ir Berlyne, Štutgarte, tačiau dar stipriau Atenuose, Madride, Dubline, Lisabonoje. turėtų būti kalbama apie efektyvų energijos vartojimą. Todėl, baigdamas, pasakysiu, kad investicijos bus garantuotos tik tuo met, jei mes nusibriešime aiškius prioritetus. Ir į atsakymą, ar mokykla turėtų taupyti, tačiau ta taupimo sąskaita bus ta, kad klasės bus didesnės, bus mažiau mokytojų arba, sakykime, e, policininkai turės e, taus, taupė energiją vartojant į pastatą, tačiau jų kolegų skaičius turės sumažėti dėl tų kaštų. Arba kareivinės vėlgi tausiai naudos elektros energiją, tačiau pačių um, kareivių bus mažiau. Na, nežinau, kaip čia apsispręs valstybės narės. Uh, Todėl turime kalbėti apie investicijas. Turime kalbėti apie tai, kad apčiuopiamus rezultatus tikriausiai pamatysime tik po dešimties metų. Ačiū. Mūsų laukia jau kitas komisijos narys. Dėkoju ponui Oettingeriui už diskusijas. Äh, ich spreche mal mit äh,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 Dámy a pánové. Ponios ir ponai, tęsame posėdį ir toliau kalbėsime apie energetiką. Noriu atsiprašyti mūsų pirmininko pano Roilio vardu, jis paprašė mane pakeisti jį. Taigi toliau aš e, posėdį vesiu čekų kalba, noriu pasveikinti komisijos narį Potočniką. kuris e, pakalbės labai svarbę temą. Tai yra tausus išteklių naudojimas. Na ir iš karto noriu paprašyti jį pasisakyti. Jam skiriame 15-20 minučių, po to galėsime užduoti klausimus. Thank you, Mr. Chairman, dear members of the... Ačiū pirmininkė, gerbiami komiteto nariai. Visų pirma, džiaugiuosi, kad galiu vėl būti savo senajame komitete. Vis senais laikais, tuomet, kai dirbau komisaru atsakingu už mokslo tyrimus, nuolat palaikiau ryšius su įtrė e komitetu. Taigi, Dabar jau ateinu pakalbėti apie aplinkos apsaugos politiką. Kodėl? Todėl, kad pasarosius dviejus metus labai stengiausi, kad aplinkos apsaugos politikai būtų skirta tinkama vieta ekonomikos, pramonės, inovacijų politikos rytise. Ir labai svarbu, aišku, galvoti apie aplinkosauginius teisės aktus, kurie priimti ir su parlamento pagalba ir kurie iš tikrųjų um, su, su, užtikrina Europos piliečiams švaresnį uh, orą ir vandenį, baudžia e, teršėjus, kas dar svarbiau, užtikrina visas priemonės ir paskatas užtikrinti, kad mes visų pirma neterštumėm, o taip pat, kad mūsų visas elgesys, tai yra ir gamyba, ir vartojimas būtų tvarus, įvertinant visą produktų gyvavimo tiekimo grandinę, visą gyvavimo ciklą. E, čia, aišku, nauda iš tokio požiūrio yra ne vien tik tai aplinkai, tai yra sėtina su mūsų galimybėmis geriau naudoti išteklius, tvariau ir, ir aišku, užsitikrinti mūsų konkurencingumą. Dabar kodėl? Per 20 amžių pasaulio gyventojų išaugo keturis kartus, ekonomikos ir produkcijos apimtis išaugo 40 kartų, mūsų iškastinio kūro suvartojimas išaugo 16 kartų, žuvų sugaundama 35 kartais daugiau, vandens suvartojama 9 kartų daugiau. Tai vadinama didžiuo, didžiaja akceleracija. Prieš šimtą metų pasaulio kurioje gyveno pusantro milijardo žmonių. Tai toks augimo kelias buvo geras. Jis užtikrino mums sveikatą, gerovę, klėstėjimą. Tačiau mes tik ką pasveikiname um, jau uh, nauja, naujagimi, kuris pasaulio gyventojų skaičių padidino iki 7 milijardų. Ir kai, kuomet 7 ar 9 milijardai žmonių yra planetoje, aišku, kad toks augimo kelias yra nebetvarus, nebeįmanomas. Uh, Ir toks scenarius, kuomet viskas vyksta po senoviai, reiškia, kad mums reikės tris kart daugiau išteklių iki 2050 metų, bet jau dabar apie 60 procentų pasaulio ekosistemų, nuo kurio yra priklausomi tie ištekliai, yra e, visiškai e, netvariai naudojami ir prastoje būklėje, tad jau nebeįmanoma gyventi po senoviai. Pagrindinė mintis todėl e, yra, kad Išteklių vartojimo efektyvumas yra nekoks pasirinktinas variantas, tai yra neišvengiama būtinybė. Mes dabar turėsime galvoti, kaip gyventi toliau, kuomet pagrindiniai ištekliai bus išnaudoti ar labai brangus. Europos pozicija, aišku, tokiame pasaulyje, kur trūksta išteklių, nėra labai gera. Kaip jūs, aišku, matėte, pono Butikoferio pranešime, mums labai trūksta mineralinių iškasenų. 48 procentus vario atsivežame iš užsienio, 64 procentus cinko ir boksito, 78 procentus nikelio importuojame. Importuojame visą kobaltą, platiną, titaną, vanadį, kurį vartojame čia. Uh, Taigi mes esame žemynas, kuris labai yra priklausomas nuo importo, tad galime tikėtis, kad išteklius naudotumėm efektyviai, tačiau mes to nedarome, kadangi pastaruosius 150 metų, vertinant kainą, tos ištekliai pigo. Na, išskyrus kai kurias situacijas, karo, naftos krizės. Uh, Tuo tarpu e, darbo jėgos kaina labai augo, taigi mums reikėjo panaudoti visą išradingumą, kad tą išaugusią kainą mes galėtumėm derinti su labai išaugusiu darbo našumu, kuris per tuos pačius 150 metų išaugo apie 20 kartų. Taigi tas ratas užsisuko, kad, mūsų, kad kainos skatina produktivumą ir atvirkščiai, taigi tai skatino mūsų inovacijų technologijų procesus. Tačiau tie laikai, kai pigus ištekliai, kurių buvo daug, jau baigėsi ir dabar žaliavinių prekių kainos, aišku, visiškai panaikino tos skirtumus, kurie dar buvo. Medžiagų kainas sudaro apie 40 procentų gamybos kainos, 20 procentų yra darbo kaina tik tai. Tai reikia mums panaudoti visą savo išradingumą, inovacijas ir pagerinti išteklių naudojimo našumą, kaip kad seniau mes didinom darbo jėgos našumą. Esu tikras, kad tų žalevinių prekių kainos augimas atitinkamai paspartins mus siekti išteklių naudojimo efektyvumo, tačiau ne visuomet tų žaliavų kaina atitinka, atspindi tai, jog trūksta tų išteklių ar yra yra daromas poveikis aplinkai. Aišku, kad Nėra tokio dalyko, kaip tinkamai veikianti rinka, kuri um, tiektų švarų orą, švarų vandenį, žuvis, ekosistemas e, užtikrintų ir taip toliau. Taigi mums reikia galvoti apie tai, kad politikos kuriejai turi sukurti tinkamą signalą verslui, užtikrinti, aišku, e, visą produktivumo, pasir... visus gamybos sprendimus, kad tai įtakotų. E, Japonai, Japonija, Koreja, Kinė seniai jau tai suprato ir tai matosi iš šių pramoninių pramoninės politikos. Dabar Europoje yra toks iššūkis kilęs, kad po mm, keliarių dešimtmečių, kuomet intensyviai buvo naudojami ištekliai ir taip užtikrinamas augimas, dabar jau mes esame įstrigę tokioje situacijoje, kur infrastruktūros naudoja neefektyviai išteklius um, ir ekonomika neefektyviai naudoja išteklius ir visa, visos finansijos sistemos ir verslo modeliai ir mūsų bendras elgesys yra neefektyvus išteklių atžvilgių. Tai aišku, kad mums reikės esminių struktūrinių reformų, norint išlaikyti konkurencingumą tokios paradigmos kontekste. Ir mums reikia pasiūsti aiškius signalus, kad būtų viskas aiškiai prognozuojama verslui, kad jie žinotų, kad, kaip reikia savo verslą koreguoti pagal išteklių kainas. Mums reikia tai padaryti dabar, nelaukti vėliau. Ir tokia transformacija, aišku, yra didžiulis susirūpinimas verslui, tačiau reikia suprasti, kad tai, kad bus mažiau sukūriamo produkcijos, tai nereiškia, kad mažiau tų daiktų bus, tai nereiškia, kad bus mažiau pelno mums reikia išmaniųjų produktų, kurie duotų tą patį rezultatą su mažiau išteklių. Taigi mums reikia mažiau materializmo, bet daugiau pramonės. Mums reikia galvoti apie pridėtinę vertę, labiau galvoti apie visą gyvavimo ciklą. Tokių reikia mums verslo modelių. Mums reikia atitinkamų finansinių priemonių, atitinkamų įgūdžių, kad nebūtų trūk, trukdžių, kurie kliudytų gyveninti tokį požiūrį. Aš kol kas kalbėjau toliau apie kas ir kodėl. Suprantu iš jūsų nuomonės dėl a, išteklių vartojimo efektyvumo, kad jūs puikiai suprantate tokius argumentus. O dabar pakalbėčiau tada apie tai, kaip. Kaip galime įveikti tokius. A, tokias kliūtis, kurios trukdo mūsų ekonomikai, mūsų verslai, vartotojams pakeisti senėjusias tendencijas. Kaip, tendencijas. kaip mes galime padėti išplėsti horizontą, kad būtų galima sprendimus planuoti į tolimesnę ateitį. Kaip galima panaudoti um, svertus, užtik, kurie užtikrintų pagrindinės inovacijas kai kuriuose sektoriuose. Kaip galėtumėm paskatinti um, privatų ir viešai e, vartojimą, paklausą e, labiau orientuoti į žaliuosius produktus ir efektyvesnės rinkas. Taigi, visų pirma, paminėsiu kelio gairių planą dėl išteklių taupaus efektyvaus vartojimo Europoje. Mes patvirtinom rugsėjo mėnesį šį gairio, kelio gairių planą komisijoje, tai komisijos kelio gairių planas, visa kolegija patvirtino, tai yra bendra vizija, kurios mums reikia iki 2050 metų, kad galėtumėm išlaikyti lyderės poziciją. Išteklių efektyvumas jau yra labai svarbi strategija, tai buvo pripažinta galvojant apie struktūrinės ekonomikos reformas ir Europos 2020 metų strategiją. Labai svarbu, aš galvoti, kad tai būtų ne viena aplinkosauginė darbo tvarkė, bet konkurencingumą ir tvarą tvarų augimą užtikrinanti darbo tvarkė. Reikia užtikrinti visų suinteresuotų šalių, visų sektorių bendarbiavimą, mūsų vizijos tvarumą. Mūsų vizija leis užtikrinti augimą, geresnius gyvenimo standartus, e, mažesnėmis e, kainomis, mažiau kenkiant aplinkai. Ir aišku, kad tas kelio gairių planas nubrėžia pagrindinius etapus, kuriuos reikia gyveninti iki 2020 metų, sutelkiant dėmesį į tris mūsų gyvenimo sritis. E, kur gyvename, ką valgome ir kaip judame. Dėl paprastos priežasties aišku, kad šios trys sritis e, paima 80 procentų visų išteklių vartojimo. Čia yra poveikis. Ir aišku, mes pasiremėme galiojančiamis priemonėmis, dėl, pavyzdžiui, nuo vandens e, teisės aktų iki viešųjų pirkimų, eko dizaino ir taip toliau. Mums reikia, aišku, stabilaus teisinio pagrindo politikos verslo sprendimų Reikia integruoti visą tai platesnę struktūrinę ekonominę programą. Kelio gairių plane nėra visų detalių. Čia yra 24 puslapiai e, iniciatyvų, pasiūlymo tai yra um, pagrindiniai etapai nubriežti iki 2020 metų, politikos kryptis, prioritetai. Pavyzdžiui, mes raginame atsisakyti atliekų kaupimo savartinos iki 2020 metų, atsisakyti uh, subsidijų, kurios kenktų aplinkai, uh, taip pat raginame mm, apmokestinti ne darbo jėgą, o aplinkos sauginius aspektus. Uh, Mes taip pat galvojame apie, pavyzdžiui, tvarų, tvarias maisto tiekimo sistemas, pastatų politiką, žemės naudojimą ir taip toliau. Čia siūlomas nustatyti tinkamas kainas, mobilizuoti visas priemonės, ištaisyti rinkos e, trūkumus. Pavyzdžiui, valstybės narės e, skyrė 20 milijardų subsidijų iškasniam kūrui praeitais metais. Ir uh, Um, pavyzdžiui, mokesčių lengvatos dėl privataus įmonių automobilių naudojimo um, mūsų 18 valstybių narių kainuoja nepatikėsite 54 milijardus eurų per metus. Tai yra pusė procento BVP. Tai yra tikrai lėšų švaistimas ir žala aplinkai. Mes siūlome apmokestinti ne darbo jėgą, o taršą ir išteklių vartojimą. Jeigu tai būtų tikrai padaryta ir um, būtų siekiama geriausiai dirbančių valstybių pavyzdžio, tai mes sukauptumėm per mokesčių pajamas apie 1,4 procentų ES BVP ir tai leistų mums sumažinti, aišku, mokesčius darbo jėgai ar deficitą. Uh, tai dvi sritis e, sukuria didžiulį, e, didžiulį potencialą e, fiskaliniam konsolidavimui ir todėl jos yra visiškai integruotos į metinio augimo strategiją 2012 metams, kurią mes patvirtinom prieš porą valandų. Žinoma, tuo pat metu yra ir pramoniai, ir namų ūkiams sukurtos paskatos išteklius vartoti efektyviau. Kelio gairių plane taip pat pri, pripažinta e, svarba patvirtinti priemonės, kurios veiktų tiek pasiūlos, tiek paklausos pusės. Tai reiškia, ir, reikia ir stumti, ir traukti. Tai, tai yra kuomet efektyvumas skatina didesnį suvartojimą, mes aišku turime kompensuoti taisyti tą situaciją. O, pavyzdžiui, reiktų plėsti kriterijus, taikyti plačiau tokius kriterijus, kaip pavyzdžiui, ekodizainas, reikia galvoti apie supaprastintą rinką tvariems produktams, tarkim, reikia suderinti kriterijus, kurie taikomi Europos ekologinio ženklinimo, energijos ženklinimo ir žaliųjų viešųjų pirkimų srityse. Manau, kad tikrai galime užtikrinti tai, kad ir vartotojai, ir gamintojai pasiremtų uh, tvirta informacija pagal viso ciklo analizę ir tos paskatos gaminti ar vartoti žalius produktus uh, bus labai svarbios. Mes turime uh, ste, versti visus pasitemti ir laikytis geriausių pavyzdžių. Išteklių efekt efektyvumas yra labai svarbi dalis visų ino, inovacijų, visų iniciatyvų, kurias komisija rinks, renks. Pavyzdžiui, 2012 vidury suinteresuotos šalis, kurios visos dirba su tiekimo grandinė, dalyvaus konsultacijoms ir su komisaru Tajani kalbėsime su, um, dėl um, žaliavų tiekimo ir su komisaro Čiolos dirbsime kai, taip pat. Veiksmų planas dėl inovacijų bus patvirtintas artimiausiomis savaitėmis ir bus būtent galvojama apie uh, trūkdis panaudoti technologinės žinias spręsti taip pat problemas, kur trūksta gebėjimų, žinių. Tikslas bus kad aplinkosauginiai mokslo tyrimai geriau pasiektų rinką ir kad Europos įmonės užimtų kaip galima didesnį dalį tos rinkos, kuri auga. Mes dabar apie trešdalį tik tai užimame tų e, galvojant apie tai, kad bus maždaug 3 milijardai vidurinės klasės vartotojų. Ir ta rinka vis toliau auga maždaug 5 procentais kasmet ir jį turėtų patrigubėti iki 2030 metų. Tačiau reikia galvoti ne vien tik tai apie žaliosios ekonomikos sektorius. Tikiuosi, kad aš jūs įtikinau, jog svarbiausia yra, kad mūsų ekonomika, visa ekonomika būtų tvaresnė ir konkurencingesnė. Rytoj McKinsey pristatys naują ataskaitą, kad labai svarbu iš tikrųjų produktyviai naudoti išteklius ir įmonės galėtų iš to gauti maždaug 2,8-4,5 trilijonų dolerių iki 2030 metų. Ir iš tikrųjų, jeigu būtų ištekliai naudojami efektyviai, iki to pat laiko mes galėtumėm trešdalį savo išteklių sumažėjimo kompensuoti tokiu būdu. Dabar, pagal dabartinės prognozes, dėl tokio išteklių mažėjim, išteklių mažėjimo kompensavimo būtų galima sukurti maždaug 23 milijardus dolerių, eurų pajamų, tai būtų sukurta daug naujų darbo vietų. Pereinamo laikotarpio metu, aišku, reikės įgyventi atitinkamas priemonės, tačiau įmonėms reikia aiškių signalų, aišk, teis, aiškaus teisinio pagrindo. Ponios ir ponai, noriu pasakyti, kad mes visų pirma turime matyti aplinkosauginę politiką ne kaip konkurencingumo suvaržymą, o kaip paskatą, kaip esminę priemonę, kuri užtikrintų mūsų konkurencingumą ateityje. Taigi, kitaip sakant, kad Ne, mes nesaugome aplinkos nuo verslo, o priešingai skatiname verslą saugoti aplinką. Taigi, tai galimybė mums apjungti jėgas. Envi ir įtrė e komitetai taip pat turi galimybę apjungti jėgas vardan mūsų aplinkos ir mūsų Europos verslo konkurencingumo. Esu tikras, jog ta problema, jog yra didžiulis įsiskolinimas, perviršinis įsiskolinimas Europoje galėtų būti tvariai išspręsta tik tai didinant Europos konkurencingumą. Mūsų konkurencingumas ateitie nebus tvarus, jeigu nebus atsižvelgta į kai kurias pasaulinės tendencijas. Tai yra, kad pavyzdžiui, viena iš tų svarbiausių tendencijų būtų tai, kad mažės išteklių, bus desnė priklausomybė nuo importo, taigi Europa bus trapesnė, pažeidžiamesnė. Galbūt ne dėl visko galim sutarti, tačiau, manau, turime diskusijas intensyvinti, kaip ir bendradarbiavimą taip pat. Būtų tikrai politinė strateginė klaida nepasinaudoti pasinaudoti tokią galimybę. Ačiū. Labai ačiū, ponė komisarė. Dabar laikas užduoti klausimą. Pirmiausia, ponė Hubner. Na, ačiū komisarė už jūsų pasisakymą. Jūs pateikėte labai įdomios informacijos, kad 50 procentų vien tik išorės e, išteklių yra naudojama. Norėčiau grįžti prie atsinaujinančių šaltinių. Saulės energijos, vėjo energija minima dažnai, tačiau mažai minima hidroenergija. Aš manau, kad Europoje, tam tikrose regionuose, galima būtų panaudoti rezervus, kur būtų galima laikyti perteklinį vandenį. Žinote, kas vyksta Ispanijoje paskutinės dvi dienas. Galbūt tokius išteklius galima panaudoti kaip energijos šaltinį kai kuriomis situacijomis. Ką Jūs manote apie atliekų perdirbimą? Kokie kryptimi reikėtų eiti? Ar reikėtų perdirbti tik tai kai, kuriuos, kai kurių dalykų perviršį ir juos gražinti į rinką? Ar grįžti prie savartynų ir juos panaudoti, nes daug yra savartynų įvairiose šalise, juose galbūt yra išteklių žaliavoms, kai kurios medžiagas galima būtų panaudoti pakartotinai. Galbūt nereikėtų naudoti vien tik išorės šaltinius, galbūt reikia pagalvoti apie tai, ką jau turime. Jūs kalbėdamas paminėjote tam tikrus vidaus šaltinius. Dar vienas klausimas, ar tikrai pakankamai pabrėžiame naujovių svarbą. Galbūt atliekų perdirbimas taip pat galėtų būti naujoviškas ir duodantis naujų darbo vietų. Kai kalbame apie vandens energiją, nebūtina naudoti 40 metų senumo sprendimų, yra ir naujų sprendimų. Galbūt reikia daugiau dėmesio skirti vidaus ištekliams ir naudoti juos veiksmingiau. Galbūt reikėtų tuos išteklius, kurie yra atsinaujantis, naudoti geriau, o vidaus rinką traktuoti kaip geriausių išteklių ateičiai šaltinį. Ačiū. Toliau panas Johansonas. Ačiū. Pirmininkė labai ačiū ponui Patočerkui už įdomų pasisakymą. Aš e, esu naujas narys e, po ponios Ek, kuri yra dabar ministrė. Aš Švedijoje esu dirbęs kaip atsakingas asmo už pramonę e, tam tikrose regionuose, kur daug didelė pramonės plėtra vyko. Aš daug kam pritariu, kai kalbam apie jūsų vizijas. Reikia stiprios e, aplinkos apsaugos politika, kuri nebūtų kliūtis jokio dydžio bendroviai, o teiktų galimybės arba būtų iš ankstinė sąlyga ilgalaikiam tvariam verslui. Taigi aš pritariu jūsų nuomonė ir manau, kad ir toliau reikia naudotis šią viziją mūsų darbe. ES pramonės konkurencingumą stiprinti reikia, tačiau taip pat reikia mažinti mūsų priklausomumą nuo importuojamų išteklių. Galbūt tai e, mano klausimas bus šiek tiek ribotas, tačiau norėtų, norėčiau paklausti, galbūt galėtumėte daugiau pakalbėti apie tai, kaip galėtume plėtoti Europos išteklius, tokius kaip mineralus, metalus, miško išteklius. Nes tai yra labai svarbi pramonės plėtros dalis. Mano šalyje, kitose šiaurės šalyse matomi bandymai pasaulinės konkurencijos e, kontekste naudoti taip vadinamus techninius metalus, kurie pakeistų kitus metalus. Tačiau aš aišku sutinku, kad reikia pasistengti perdirbti ir pakartotinai panaudoti kiek galima daugiau turimų išteklių ir mums, aišku, reikia griežtos aplinkos apsaugos politikos, tačiau reikia galvoti apie tai, kaip panaudoti nacionalinius išteklius, kaip galima veiksmingiau. Ačiū toliau, ponas Girekas. Dziękuję bardzo. Labai ačiū. Aš nesupratau vieno dalyko. Tai yra, panas komisijos narys kalbėjo apie kitą e, kainų nustatymo apskaičiavimo būdą. Nes dabar turime 40 procentų e, medžiagų dalies apskaičiavimą ir 20 procentų darbo vietų išlaidas. Kaip aš supratau, reikėtų uh, padidinti e, darbuotojų išlaidas ir sumažinti medžiagų išlaidas. Tačiau neįmanoma pakelti medžiagų kainos ir darbo sąnaudos vėlgi susijusios ir su, pavyzdžiui, socialinėmis įmokomis į pensijų fondus, pavyzdžiui. Aš nelabai suprantu, kaip šitas e, mechanizmas turėtų veikti. Gal tik nuo tam tikro etapo darbdavys galbūt nuo visos sumos pradės skaičiuoti tuos mokesčius pensijai ar tam tikras įmokas pensijai. O dabar turėt, kaip supratau, iš jūsų pasakymo, pirminėje fazėje daugiau finansavimo bus skiriama būtent medžiagoms pirkti, o ne, pavyzdžiui, darbuotojų pensijoms. Kitas klausimas - energijos šaltiniai. Dažnai energijos šaltiniai yra kažkur giliai po žeme ir uh, to turto atradimas priklauso ir nuo geologinių technologijų. Ir kita vertus, kuo giliau yra energijos šaltinis, tuo brangesnė energijos kaina. Yra tokių energijos šaltinių, kurie yra pigesni, kiti brangesni, tačiau realiame faktinėme gyvenime ta kaina nebūtinai priklauso nuo to, ar šaltinis yra sunkiai prieinamas ar ne. Ar nebūtų protinga e, komisijai parengti lentelę apie energetinio ekvivalentiškumo koficientus, lyginant juos su faktinė energijos šaltinio kaina. Toliau ponas Kelis. Ačiū, ponia pirmininkė. Pirmiausia, atsiprašau kad pavėlavau, nes e, dalyvau kitame komitete, kur buvo išklausomi auditoriai, kandidatai audito rūmų narius. Tačiau man įspūdį padarė ir tai, ką išgirdau dėl konkurencingumo ir verslo panaudojimą apsaugoti aplinką, o ne atvirkščiai. ir prarasti pranašumus e, konkurencingumo prasme kito pasaulio atžvilgių. Noriu paklausti. Europoje turime tikslų 20 procentų CO2 mažinimas iki 20 metų, galbūt 30 metų, kai kas sako, kad nereikėtų siekti 40 procentų sumažinimo. Ar galime pasiekti tų tikslų ir išlikti konkurencingi? Ar ta tapsime vis konkurencingesni, jeigu kitos didelės šalis, e, Junktinės valstijos, e, Japonija, Kinija, neįs tokiu keliu. Ir kur tuomet atsidurtume po penkerių ar dešimties metų, jeigu mes būsime geri piliečiai, galvosime apie aplinką, laikysimės tikslų, juos viršysime ar ekonominė prasme mes gyvensime geriau, ar e, ne, ar kaip tik priešingai. Ačiū. Toliau ponė Tikau. Ačiū pirmininkė. Štai pa noriu padėkoti ponė komisarui už pasisakymą. ir norėčiau pakalbėti apie gavybos pramonę, pavyzdžiui, anglės kasybą. Žinome, kad tai yra svarbus gamtinis išteklis, uh, užtikrinant uh, apsirūpinimą energiją ES. Taigi, turint omenyje, kokią strategiją jūs rengiate, kokią turite parengti dėl ES ateities, labai svarbu, kad galvotume apie naujus anglės gavybos būdus, kurie būtų efektyvesni ir mažiau teršintis. Aišku, yra kitų pasaulio valstybių, kaip tarkim Kinija, kurios turi uh, šiluminės elektrinės, kurios mažai teršia. Tai aš manau, kad ir mes turėtumėm galvoti apie tokio tipo išteklių naudojimą, nepalikti, ne, nepanaudotų išteklių, kuriuos mes turime Europoje, tačiau tuos išteklius naudoti neteršiant aplinkos. Aišku, reikės investicijų, taigi reikia galvoti apie tai, kad ateitie visą tai, kas sėtina su anglimi, būtų neterštų gamtos. Dabar dėl brandolinės energetikos, tai yra, aišku, jautrus dalykai, tai yra ES energijos rūšių. Uh, derinio klausimas. Aišku, yra tokių dalykų kaip uranas, jautrus dalykai. Brandulinė energetika gali mums leisti sumažinti CO2 išlakas. Valstybės narės šiandien turi galimybę nuspręsti dėl to, kokias energijos rūšis pasirinkti naudoti, bet aš manau, kad ir šiuo atveju turime, turime galvoti apie energijos išteklių vartojimo efektyvumą. Ir todėl ir brandolinės jėgainės turi būti saugios, aišku, bet nebūtinai jų reikia atsisakyti. Dėl atsinaujinančių energijos šaltinių, kurie gauna vis didesnę svarbą palyginti su kitomis energijos rūšimis. Vėjo jėgainės, saulės energija kol kas energijos tinklai nėra pasirengę e, priimti tos energijos, kuri galėtų būti gaunama, pavyzdžiui, per saulės, per saulės baterijas. Eina kalba apie nepanaudotą potencialą. 2 milijardai vien Italijoje kokio tipo energiją mes gaminame ir kokiu būdu ta energija galėtų būti realiai panaudota. Tai tokie būtų mano klausimai. Ir paskutinis klausimas - geriamas vanduo. Dabar tai jau darosi deficitinių ištekliumi. Taip pat ir Europoje, ypač dėl klimato atšilimo, turime vis daugiau dikumiečių regionų. Uh, Mums reikės vandens kaip ir, ir geriamo vandens poreikiai patenkinti, bet taip pat ir pramonės įvairiems procesams. Taigi reikėtų galvoti apie atitinkamą šaką, kuri būtų skirta būti, būtent geriamo vandens ir kitoms reikmėms vadojamo, naudojamo vandens gamybai. Tai galėtumėm galvoti apie naujų gamybos būdų galbūt rytis. Pane komisaři, to byly všechny dotazy mých kolegů. Pane komisarė, prašom, gavote klausimų. Dabar prašom pabandyti atsakyti visus klausimus, nes visos temos atrodo labai svarbios. Prašom. Ačiū pirmiausia nuo ponios Hübner klausimų. Pradėsiu taip pat ir nuo paskutinio klausimo susijusio su vandeniu, ponios Tikau klausimu. Vanduo yra vienas iš išteklių, apie kurį kalbam, galvojame re, labai rimtai. Netaip seniai patvirtume vandens pagrindų direktyvą, kurioje numatyta, kad valstybės narės turi rengtis, rengti vandens kainos politiką. Tai bus daroma bendrai ES lygmenių, tačiau e, teisės aktai tam jau yra. Kitais metais, na ir kasmet mes e, savo veikloje e, sprendžiame gamtos klausimų pagal temas. Pernai tai buvo bioįvairovė, šiemet yra išteklių efektyvumas, kitais metais bus vanduo. Taigi šioje srityje dirbama daug ir metų pabaigoje galima tikėtis, galima, taip, galima, taip vadinamą e, mėlynojo plano vandeniui Europoje. Ir tai susidės iš analizės pagal pateiktus duomenys iš valstybių narių, kuriuos jie rengia pagal upių vandens e, valdymo planus, nes vandens baseinai, aišku, Europoje yra susiję vieni su kitais. Taip pat galvojame ir apie sausras ir potvinius ir analizuosime visą tai ryšiuje su klimato kaita ir kitomis problemomis. Taigi šis darbas rengiamas ir Daug dėmesio jam skirsime taip pat. Perdirbimas, atliekų perdirbimas. Tai yra mūsų filosofijos dalis, aišku. Turime atliekų pagrindų direktyvą, kuri taip pat nėra labai sena, esame jos įgyvendinimo etape. Per, pagrind, per, per, per atliekų per pagrindų direktyvą turime atliekų hierarchiją. Kiekviena valstybė narė privalo įgyventinti tą hierarchiją namuose ir pristatyti valdymo planus. Viršuje tos hierarchijos yra tai, kas yra geriausios atliekos, tai yra jokių atliekų. Antras etapas yra antrinis panaudojimas, toliau perdirbimas, toliau panaudojimas energijai, tai yra deginimas. Ir paskutinėje vietoje yra savartynų panaudojimas. Europos tikrovė yra tokia, kad yra daug skirtumų, bent jau miestų atliekų prasme, kur turime detalių duomenų. Penkios šalis beveik nenaudoja savartynų visiškai kai kurios net, e, neturi daug deginimo įrengimų, negu kad norėtųsi, tačiau e, daug perdirba. Kita vertus, yra valstybės, septynios valstybės narios, kurios vis dar e, daugiausiai viską atlikas laidoja savartynuose. 80 procentų ir daugiau. Tiesą sakant, yra problemų ir su nelegaliais savartynais, nes tai turi didžiulę, didžiulį poveikį aplinkai ir žmonių sveikatai. Kiekvienoje šalis turės judėti tinkamą kryptimį, kuri yra dabar įrašyta įstatymę ir kiekviena turės parengti valdymo planus. Pagal kitą finansinę perspektyvą mes griežčiau remės galimybės, kurios siekia perdirbti ir pakartotinai naudoti. Šiuo metu, pavyzdžiui, finansuojame kai kurias e, veiklas susijusios su savartynais, nes tai yra būtina, kitaip kai kurie miestai būtų apversti šiukšlėmis. Tokia yra plėtojama filosofija. Dar nekalbėjome apie esamas atlikas, esamas atlikas savartynuose tikriausiai būtų sunku e, išrušiuoti tokias atliekas. Ir būtų sunku rasti e, naudą, e, nes tai būtų brangu, tačiau niekada nereikia sakyti niekada. Jeigu prisiminsime, kaip aš kalbėjau iš pradžių, kaip vartojami mūsų ištekliai, ir e, kai kurių iš jų galimybės panaudoti siekia viršutinę ribą, nori, nenori, ciklo filosofija, perdirbimas taps realybę mūsų gyvenime. Ar pakankamai naudojama naujoves? Manau, kad fundamentaliai reikalingi signalai, aišku signalai, kad nėra jokių alternatyvų. Jeigu tokie signalai būtų aiškus, tuomet aš esu gana įsitikinęs, kad tas e, tie genijai, kuri dirba bendrovėse, ims dirbti tokią kryptimį, kuri praeitėje e, buvo susijusi su darbo našumo didinimu. Ir tai buvo daroma taip gerai, kad kartais e, pas, tapo e, taip, kad nebereikia darbo jėgos apskritai, viskas daroma automatiškai. Tačiau siekiant išteklių našumo daug rezervų dar yra. Aš daug kalbuosi su verslo įmonių lyderiais, vadovais ir jie aiškiai sako, kad būtent tai yra tiksli diagnozė ir tai jie šiuo metu ir daro. Taigi tie, kurie žvelgia šiek tiek toliau į priekį, labai aiškiai supranta, kad egzistuoja didžiuliai rezervų, e, siekiant panaudoti mažiau. Tai yra jų verslas, kuo mažiau panaudosi, tuo daugiau uždirbsi. Ir tai yra geriau ir aplinkai. Taigi tokia filosofija ir naujovių potencialas reiškia, kuriuos mes turime padėti plėtoti, sukurdami paskaitas per kainų paskatas ir panašiai. Reikia derinti visas priemonės e, mūsų ginkluotėje. Iš esmės tai būtų atsakymus ir ponui Johansenui į klausimą apie Europos išteklių naudojimą. Tas technologi, tie technologijai genijai yra visos šios istorijos dalis. Pavyzdžiui, vakar su Sefik tai yra chemijos pramonės asociacija. Su jais kalbėjausi, jie mato daug galimybių tame. Aišku, tokiais atvejais yra ir laiminčių, ir pralaiminčių, tačiau jie mato galimybių nors ir bijodamės, kad yra tam tikrų toksinių medžiagų kurių ateityje negalės pagal, panaudoti, kas yra numatyta pagal ryšį direktyvą. Tačiau tuo metu, pat metu jie mato galimybių plėto, e, kurti medžiagas, kurios atitiktų jų tikslus. Taigi reikia ieškoti tokių derinių ir juos skatinti. Ponas Girekas, atsakymas į jūsų klausimą. Aš manau, supratote esmę ir uždavėte gerą klausimą. Jūs teisingai supratote, kad yra tam tikras netitikimas, kad norime panaudoti mažiau išteklių, tačiau vis e, kalbame, kad reikia didesnių kai kurių išteklių kainų dėl to, kad juos, jie tiesiog baigėsi. Mes tiesiog turime duoti signalą, kad kažkas netinkamai plėtoja savo veiklą. Tačiau visi sutinka, kad e, visi sutinka, kad darbo kaštos, kaštai Europoje yra per dideli. Galime juos sumažinti, galima perkeliant e, tam tikrus darbo jėgos mokesčius e, ištekliams. Tačiau signalas yra aiškus ir geras. Ir tai suteikia mums galimybę neprarasti augimo, kad mes atsisakome kai kurių mokesčių, kurie slegia darbo jėgą ir turime galimybę išlaikyti E, gyvenimo kokybę, prie kurios esame pripratę. Taigi, visą tai yra tarpusavėje susiję ir aš manau asmeniškai taip iš tikrųjų ir įvyks. Klausimas yra, ar mes politikai siūsime signalą, ar signalas e, atvyks į pramonę, pramonę pasieks prieš uh, na, žinios nešėja prieš paštininką. Kai kalbu apie išteklius, energetika, energija yra tas išteklius. Kai kalbam apie išteklių energetikos e, veiksmingumą, kalbama apie išteklių efektyvumą e, vieno šaltinio prasme. Ir tai iš dalies atsako jūsų klausimą. Kai kalbėjome apie išteklių tausų naudojimą, mes jau tada turėjome galvoje, kad kaip ir šiandien jau yra sustarimas, jog mums aiškiai trūksta energijos ir turime viską daryti, e, kad tausiau naudotume energiją. Ir šiandien verslo sektorijoje aiškiai sutarėme ir kai kurių žaliavų sektoriuose sutarėme, kad yra trūkumų ir jeigu tai nebus atsižvelgiama, tai jie bus nubausti rinkos. Tačiau yra išteklių, kurie dar nėra visiškai laikomi. Tai yra manoma, kad jų yra pakankamai. O tai yra gana dirbtinė istorija. Paprastai E, apie žuvį. Pavyzdžiui, jeigu rinka dirbtų tinkamai, tai 88 procentų išvėjota žuvų išteklių nebūtų. Taigi mes turime galimybę užsimti žvejybos veiklą ir valdome žuvų išteklius taip, kad e, na, galima tuos išteklius žvejoti arba dėl vandens vanduo yra išteklius, tačiau neturime tikro vandens kainų nustatymų. Kai buvau ekonomikos studentas, e, buvo sakoma, kad e, vanduo yra nemokama prekė. Aš nesu toks jaunas, bet nesu labai senas. Bet nuo to laiko praėjo 3-40 mečiai ir vanduo jau turi kainą. Taigi, į kai kurias ekosistemas ar bioįvairovės, žemės klausimus. Tai turime suprasti, kad ateitie žemė bus es, iš esmės esminis veiksnys, nes yra tiek daug konkurencingo spaudimo susijusio su žemė. Kažkas nori plėtoti infrastruktūrą, žemės ūkis turi gaminti maisto produktus ar energiją ir taip toliau ir taip toliau. vaikų akise iš tikrųjų matome e, kibirkštis, kai jie, juos nusvedama kažkur išvežama į gamtą. E, suaugę kartais šią šviesą akise prarandame, tačiau reikia nepamiršti, kad reikia tą gamtą išsaugoti ir ateičiai. Ponas Kėlis uždavė klausimą apie tikslus. Na, manau, E, tikslus reikia visada vertinti kontekste. Tos problematikoje yra vienas klausimas, į kurį reikia atsakyti. Ar klimato kaita yra tikrovė? Jeigu atsakymas taip, tai tuomet alternatyvos neturime. Faktas yra tai, kad tokioje situacijoje, kuri yra šiandien pasaulinėje rinkoje, sunku gauti politinės paramos e, tam, jog tai yra faktas. Tačiau aš tvirtai tikiu, kad tai yra tendencijos, kuriuoms reikia renktis. Ir anksčiau ar vėliau niekas neturės uh, galimybių neiti tokia kryptimi. Uh, klausimas yra, kodėl mes turime būti pirmi, o ne kas nors kitas. Na, jeigu alternatyvos nėra, uh, tas pats, kaip ir kalbant apie tausų išteklių naudojimą, tai tas, kuris yra geriau pasirengęs, bus ir verslo lyderis ilgą laiką, bus pirmaus versle. Tačiau neturime pamiršti, kad kiti iš tikrųjų taip pat mato tą galimybę. Jeigu pažiūrėsime į Kinijos pramonės penkerių metų planus, tai jie turbūt ekologiškesni negu dauguma Europos planų. Jie turi nedidelį pranašumą mūsų atžvilgių. Aš pradžioje minėjau mūsų visuomenės e, įsigalėjimą tam tikrų verslo modelių ar, ar gamybos e, pajėgumų. Tai, kas buvo daroma, pradėta nuo anksčiau, dar neiš, neuždirbo uh, viso pelno, kurį galėjo uždirbti ir jau praranda konkurencingumą. Taigi, e, palyginti su Kinėje, mes esame išsivyšusios e, visuomenės. Ta pačią problemą turėjo amerikiečiai, japonai. Tačiau Kinijoje, kitose besivystančiose visuomenėse, jie pradeda nuo nulio, nuo nulio ir jie kūrė pajėgumus ten, kur yra svarbus uh, tvarumas išteklių panaudojimą. Pavyzdžiui, Kinija gamina saulės baterijas ir yra lyderis jų gamyboje. Tačiau Europoje vis dar yra labai stipri aplinkosauginėje gamybos srityje. Ir nuo tausaus išteklių panaudojimo pradedant mes galime sustiprinti savo pramonę ir padaryti ją konkurencingesnę. Šiandien Europos Sąjungoje šalis, kuri e, gerai tai daro, tai yra Vokietija. Ne tik, kad jie turi vidaus medžiagų sunaudojimo tikslą ir jau pradėjo darbą šią linkme. Aš esu įstikinęs, kad nemaža dalis jų sėkmės yra susijusi su tvirtais struktūriniais pakeitimai, kurie užtikrina ilgalaikį pramonės ar ekonominės struktūros konkurencingumą. Ir būtent apie tai aš kalbu, kai kalbu apie tausų išteklių naudojimą. Tai yra reikalas susijęs su aplinkos apsauga, bet taip pat ir su konkurencingumu. Na ir pagaliau klausimai apie akmens angly, anglės kasybą. Jūs pati gerai pa, pas, paaiškinote klausimą susijusius su energijos išteklių mišiniu, kad tai yra politikos dalis. Energetikos mišinys čia e, valstybės narės turi laisvę pasirinkti, tačiau jos neturi laisvės dėl atsinaujinančių šaltinių panaudojimo, nes jos yra įsipareigojusius kartu visoje ES pasiekti 20 procentų tikslą, kai kas daugiau, kai kas mažiau. Bet tai yra politikos orientacijos kryptis, daugiau atsinaujinančių šaltinių. Kaltu su Piebalksu, kuris tuo metu buvo atsakingas už energetiką, buvo atsakingas už e, energijos e, technologijos plėtojimo planą. Manau, kad šį planą reikia e, pagreitinti ir daugiau panaudoti šį, šią priemonę. Taip pat ir anglės dvideginio uh, surinkimo ir saugojimo technologija. Tai yra priemonės padaryti e, akmens anglį aplinkos apsaugos prasme tvar, dar, darnesne. Dar labai greitai pereiti nuo vienos energijos šaltinio prie kito sunku, todėl reikia, tenka naudoti akmens anglį, tačiau reikia naudoti švariau. Kitas klausimas, kurį minėjote, tai yra perdavimo tinklai ir tai yra taip pat svarbu. Taigi, baigdamas, e, galiu pasakyti, kad maždaug pakalbėjau apie viską, ko klausėte. Aš manau, kad kad aš e, daugiausia dėmesio noriu skirti politikos integravimo e, dalykams. Ir jeigu mes integruosime rūpimus klausimus anksčiau, tai galų gale mums nereikės tokių griežtų teisės aktų reikalaujančių geresnės oro kokybės nes turėsime įrodymų, įrodymų kad, nes turime įrodymų, kad e, oro kokybė turi visų gyvenančių mieste e, sveikatai. Ir parie namo nusirengę švarką matome, kokie yra mūsų prioritetai. Aš čia tiesiog noriu ištiesti bendradavimo ranką, kur aš manau, kad egzistuoja bendri interesai tiek jūsų komitetui, mano komitetui ir tiems dalykams, kurie naudingi Europai. Tikrai turime kurti uh, tvarę, bet ir konkurencingą ateitį. Dėkui vam, pane komisaři, za sve kolegy, za. Eh, Ačiū komisarė, noriu padėkoti visų kolegų vardu, norime padėkoti už visą jūsų suteiktą informaciją, už jūsų atsakymus paremtus puikia informacija. Manau, kad tai ne paskutinis mūsų susitikimas šią temą mūsų komitete, nes tie skaičiai be abejo keisis ir turėsime visi galvoti, kaip efektyviausiai naudoti išteklius. Tai yra didžiulis iššūkis, labai svarbi tema Europai, žvelgiant į ateitį. Labai ačiū Jums ir iki kitų sutikimų artimoje ateityje. Yes. Thank you very much. Thanks. Vážené kolegyně, kolegové, budeme tedy pokračovat v dalším bodu a to je bod... Kolegos, tęskime darbą pagal darbo tvarkę ir kitas darbo tvarkės punktas yra tausiai išteklius naudojantį Europą. Suteiksiu žodį pranešėjui, ponui Johansson. Prašom, pristatykite pranešimą. Much, uh, Ačiū, pirmininkė. Kaip anksčiau kalbėjau, aš teigiamai vertinu komisijos pateiktą pasiūlymą ir savo pasiūlyme pateikiau keletą pasiūlymų. Pirmiausia, Europa turi atsijėti ekonomikos taisyklės ir priklausomybę nuo importuojamų išteklių. Ekonomikos augimo atsijimas nuo išteklių vartojimų yra būtinas. Antra, itin svarbu prisimti tam tikrus įsipareigojimus ir valstybėms narėjams, glaudžiai bendradarbiaujant su valstybėmis narėmis. Komisija užsibrieš aiškius tikslus, siekiant užtikrinti, kad tie pavyzdiniai pasiūlymai būtų įgyvendinti. Ir trečia, E, remiu komisijos idėją perkelti apmokestinimą, jį susijęti ne su darbu, o su vartojimu. Aš e, skat, e, siūlau panaikinti aplinkai kenksmingas subsidijas. Valstybės narės turėtų jos panaikinti. Ir pagaliau dar vienas pastebėjimas. Mes šiaurės šalis turime patirties, kaip galime patenkinti ES žaliavų poreikius, e, kaip plėtoti esamus mineralinius metalų ir miškininkystės išteklius. Aš pirmą kartą rengiu e, pranešimą šiame komitete. Aš tikiuosi, kad jūs uh, bendradarbiausite su manimi taip pat kaip ir su pirmykšte prieš tai buvusią pranešėją, ponę Ek. E, bendradarbiausime su šešėlinės pranešėjais. Labai svarbu, kad Europos parlamentas e, kalbėtų vienu balsu, tikiuosi, glaudos bendradarbiavimo rengiant šį pranešimą. Ačiū, ponė pranešėjau, kaip įprasta šiame komitete šešėlinių e, pranešėjų bendradarbiavimas su pagrindiniais pranešėjais visada būna puikus, tai yra mūsų praktikos dalis. Ponas Gerekas paprašė žodžio kaip šešėlinis pranešėjas. Ačiū, ponia pirmininkė. Turiu pasakyti, kad tarsi tęsėme diskusijas, kurios vyko kalbant su ponu komisijos nariu. Kalbame apie išteklius, apie gavybą, apie įvairius metodus. Tačiau, e, kalbėdami apie šias temas, turime nepamiršti, kodėl e, susiklosti tokią situaciją, kokia ji yra. Pirmiausia, apie tai buvo jau kalbėta, tai yra gyventojų skaičius žemėje auga. O žemė dėje ne, neauga, todėl tas išteklių kiekis tenkantis vienam asmeniui ateityje tik mažės. Antra, turime kalbėti apie mechanizmą, dėl kurio e, išteklių turinčios valstybės, pavyzdžiui, Kinija, bando sukurti daugiau pridėtinės vertės. Ir manęs nestebina tai, kad Kinija nori retųjų žemių, met, retųjų rudų metalus perdirbti tik savo šalyje ir visai neketina parduoti tų išteklių uh, kitoms valstybėms. Panašios strategijos laikosi ir Rusija. Ji dabar atnaujina savo technologijas ir ateityje tikrai um, naudingas iškasenas bandys išgauti savo teritorijoje ir nepardavinės jų kitam, kitoms valstybėms. Ir pagaliau dar vienas dalykas. E, plienas, cementas ir kiti masinės paklausos e, elementai e, tikriausiai ateityje bus gaminami Turkijoje arba Kinijoje, todėl kad dėl neaišku kokių priežasčių jų bus nebegalima gaminti mūsų šalyse. Jei kalbame apie gamybos ir perdirbimo metodus, turime kalbėti apie substituciją. Ir čia norėčiau pabrėžti skirtingus substitucijos ar pakeitimo metodus. Būtent įpročių keitimams priklauso ateitis ir tai vėlgi susijęs su vartojimu. Jei kalbame apie antrinį perdirbimą ir panaudojimą, labai graži, gražiai skamba. Aišku, perdirbamos medžiagos teikia mums naują potencialą, tačiau tas procesas nėra begalinis. Be nes mes visą laiką vis dėlto maži, didiname energijos suvartojimą, o tuo tarpu galbūt turėtume sumažinti energijos e, suvartojimą naudodami retųjų e, iškasenų rūdas ir jų metalus. vietiniai ištekliai vaidina labai svarbu vaidmenį. Pavyzdžiui, Vokietija e, kaip tik labai daug dėmesio skiria šiems ištekliams. Jo labiau, kad išgaunant išteklius savo šalyje sukūriamos su naujos darbo vietos, galbūt dėl to Vokietija nepatekusi į tokią sudėtingą ekonominę krizę. Tačiau, kalbant apie vietinių e, išteklių panaudojimą, turime prisiminti, kaip jie yra panaudojami įvairių tarptautinių įmonių. Nemanau, kad mes, mums pasiseks protingiau naudoti vietinius išteklius, jei mm, vietinė visuomenė, vietinės bendruomenės nerems išteklių gavėjų. Reikia, kad ir žmonės suvoktų, jog vietinių išteklių perdirbimas kuria naujas darbo vietas ir todėl reikėtų remti tą idėją. Manau, kad iš esmės šis projektas yra labai įdomus, tačiau ir labai sudėtingas. Ačiū, ponė Hübner. Ačiū. Pono Marčinkievičiaus vardu noriu uh, pasisakyti. Jis norėjo pristatyti savo pasiūlymus uh, šiam pranešimui. Taigi, pirmiausia, komisijos komunikatas e, ir strategija Europa 2020 vertinamas labai palankiai. Noriu padėkoti pranešėjui už pateiktą dokumento pasiūlymą. Labai svarbu, kad Europos parlamentas prisidėtų rengiant šį pasiūlymą. Tačiau Per ankstyvas optimizmas yra nereikalingas. Mes turime kalbėti apie vartojimo um, įpročių keitimą, apie e, tausų energijos naudojimą ir e, apie tai, kad turėtume gaminti mažiau atliekų. Turime ieškoti tokių būdų, tokių vartojimo metodų, kurie gerintų um, mūsų gyventojų sveikatą ir gerintų aplinkos kokybę. Šiandien išteklių gavyba vis brangesnė ir pagaliau turime kalbėti apie e, atliekų perdirbimą. Tačiau neturime pamiršti ir tyriamųjų programų, e, pirminių išteklių gamybos technologijų, todėl kad e, išteklių poreikis ES vis auga. Net Turime e, skirti didelį dėmesį tik atliekų perdirbimui, pamirštami mokslinius tyrimus ir mm, technologijas. Nepamirškite, kad pavyzdžiui Kinija ir Koreja daug dėmesio skiria moksliniams tyrimams ir technologijų dėkimui. Turime mm, su reguliuoti savo gamybos procesus, ieškoti galimybių kitaip naudoti medžiagas. Taip pat turime keisti vartojimo įpročius ir kurti tokią ekonomiką, kuri e, mažintų atliekų kiekį arba jei tokios atliekos sukūriamos tinkamai, jas perdirbtų ir panaudotų. Taip pat reikėtų kalbėti apie naujų medžiagų kūrimą naujų išteklių ieškojimą. Kolegija kalbėjo apie CO2 sugavimo ir saugojimo technologijas. Tačiau turime nepamiršti ir tam tikrų grėsmių. Neturime kalb... daug dėmesio skirti tik vienam ištekliui ar turime at... vengti bet kokio regreso, nuolat akcentuoti naujų technologijų kūrimą. Taip pat E, turime suvokti įvairius tiek pesimistinius, tiek optimistinius e, scenarius. Turime atsižvelgti į BVP dalį, e, CO2 sugavimą perdirbimą, atsinaujinančios energijos, energijos šaltinių vaidmenį. Turime atlikti įvairius tyrimus ir užimtumo srityje. Neturime pamiršti ambicingų komisijos planų. Manau, kad pranešime yra um, pateikti pasiūlymai, kurie susiję ir su tausiu e, energijos išteklių naudojimu, vartojimo įpročių keitimu ir kitais svarbiais dalykais. Ačiū. Ačiū. Tai buvo paskutinis prašė žodžio. Ir dabar žodis komisijai. Okay, thank you, Chair, and thanks, uh... Ačiū. Pirmininkė, noriu padėkoti pranešėjui už parengtą projektą. Kadangi komisaras tik ką pasisakė, nedaug ką galiu pridurti. Tiesiog mes labai sveikiname, kad yra daromas glaudus susijimą su komisijos darbo tvarkė dėl išteklių vartojimo efektyvumo. Mes labai pasikliaujame, kad valstybės narės ryštingai įgyvendins politikos pasiūlymus ir bus dirbama kartu su komisija dėl politikos pasiūlymų, kurie yra numatyti kelio gairių plane. Uh, link išteklius efektyviai vartojančios Europos kelio gairio plano tikslas yra suderinti tikslus ir vizijas, kurias pristato komisija ES lygmenių su tuo, kas yra daroma valstybių narių lygmenių. Mes labai tikimės, kad Europos uh, Parlamentas padės mums, parems mūsų šiame darbe. Taip pat sveikiname, kad yra pabrėžiama, pabrėžiama būtinybė pereiti nuo darbo jėgos apmokestinimo prie aplinkosauginio apmokestinimo, būtent, kad viskas kad situacija būtų sudėliota teisingai ir čia tai taip pat būtų naudinga ir biudžeto konsolidavimui. Uh, Komisaras minėjo ir metinio augimo strategiją, kurią šiandien patvirtino komisija. Ten irgi yra labai pabrėžiamas šis aspektas, taip pat ir tai, kad svarbu yra atsisakyti subsidijų, kurios kenkia aplinkai. Taip pat pasižymėjome įvairius pasiūlymus, kuriuos šiandien išsakė Europos parlamento nariai. O kelio gairių plane pagrindinis principas pagrindiniai principai yra atitinka to, tos pačius principus, kurie dabar buvo aptarti dėl ekonomikos, tai yra gamyba, perdirbimas, antrinis panaudojimas, atliekų tvarkymas, mažinant poveikį aplinkai. Pasižymėjome ir parlamentarų poziciją dėl e, gamtinių išteklių panaudojimo Europoje, ką mes dar turime Europoje, kad būtų galima panaudoti atitinkamai taip, kaip reikalinga. Ir mes viską pasižymėjome, kas buvo čia išsakyta. Ačiū už įdomias diskusijas. Pirmininkas, ačiū. Norėčiau pranešėjo paklausti, ar jūs norėtumėt ką nors pridurti? Uh, chair, I just want to uh, say thank you to my. Pirmininkė, noriu padėkoti kolegoms ir komisijai už komentarus. Uh, mielai toliau bendarbiausiu su visais ir turiu pasakyti, kad ir komiteto pirmininkas ir aš esame dirbę ir regionų komitete, ir uh, Alde frakcijoje. Mes esame uh, įpratę prie gero kolegų bendradarbiavimo iš įvairių frakcijų ir manau, kad tikrai ir toliau taip pat sėkmingai dirbsime ir manau, kad parengsime pačius geriausius pasiūlymus. Ačiū. Bych ještě doplnil, že termín pro předložení. Labai ačiū. Terminas pakeitimams yra gruodžio pirmą dieną, ketvirtadienis 12 dienos. Tai buvo paskutinis darbo tvarkės klausimas. Dar turime punktą kitiems klausimams, jeigu kas nors norėtų ką nors pasakyti, tuomet noriu pasakyti, kad kitas posėdis įvyks lapkričio 29 dieną 15 val. Ačiū.